perché... Sì. Per favore colleghi, colleghi se volete prendere posto, per favore. Mėly kolegos, būkite malonus, susėskite į vietas. Prašau taip pat mūsų gerbiamųjų draugų žurnalistų. Jau suteikti mums erdvės daugiau Šiandieną svarbus posėdis ir daugiau laiko gaišti nebegalime, nebegalime laukti komiteto narių, kurie nepunktualiai renkasi į posėdį. Noriu padėkoti poniai Ashton, kurie atvirkščiai labai punktualiai atvyko į mūsų posėdį. Tutti noi attribuiamo al tema che oggi verrà illustrato, cioè l'istituzione dei servizi. Taigi ir vėl e, sustinkame su ponia Ashton ir tuo sustikimu pabrėžiame, kaip mums svarbu dirbti drauge, kaip svarbi mums yra išorės reikalų, išorės veiksmų tarnyba. Nekyla jokių abejonių, kad ateityje mums reikės dažnų kontaktų Jau per vicepirmininkės klausimus mes labai aiškiai pacentavome, kad su ja ketiname dirbti nuosekliai, kad mums reikia funkcionalios išorės veiksmų tarnybos. O e, šios dienos posėdis leis mums e, įsivaizduoti, ar vicepirmininkės pasiūlymai atitiks mūsų parlamento norus ir atlaikys parlamentinės priežiūros spaudimą. Mūsų posėdėje dalyvauja ne tik mūsų komiteto nariai, bet taip pat ir kitų komiteto nariai tame tarpe biudžeto, teisės reikalų, konstitucinių reikalų, vystimosi, tarptautinės prekybos, moterų teisių ir kitų komitetų nariai. Noriu taip pat pasakyti, kad kadangi laikas posėdžio mums yra labai ribotas, atidžiai stebėsiu, kad nebūtų uh, viršiejamas pasisakymams skirtas laikas. Mūsų susikimo pabaigoje 20-25 minutės paliksime išgirsti ataskaitą apie vakar įvykusį užsienio reikalų ministrų posėdį. Taigi, tiek įžangos žodžio ir dabar nieko nedelsdami pereisime prie darbo tvarkės punktą, suteikiu žodį vicepirmininkai Ašton. Pirmininkė gerbėmiai nariai, man malonu vėl sugrįžti į užsienio reikalų komitetą ir rimtai padiskutuoti apie Europos išorės veiksmų tarnybos kūrimą. Kaip jau ir pirmininkas minėjo, taip pat galėsiu Jums papasakoti apie vakarykštį užsienio reikalų ministrų posėdį. Bet pradėkime nuo išorės reikalų tarnybos. Jūs žinote, kad vakar užsienio reikalų taryba ir bendrųjų reikalų taryba svarstė šį klausimą prieš keletą savaičių Strasbūrė. E įvyko e, bendrosios politikos e, diskusija ir prisimindama ją aš noriu pareikšti jums e, savo padėką už tai, kad jūs išreiškėte pasitikėjimą BUSP. Kalbėdama apie išorės veiksmų tarnybą, aš ją esu apibūdinusi kaip retą proga, kuri leidžia į vieną instrumentą sutelkti įvairiausius aspektus - užsienio politiką, vystimasi e, ir kitas politikos rytis ir sutelkties vienoje strategijoje. To tikslas yra pasinaudoti sinergiją, e, supaprastinti procedūras ir sustiprinti mūsų bendrą poveikį vietose Aš manau, kad e, tokios išorės veiksmų tarnybos logika atspindi e, fundamentalius galių pasikeitimus e, ir situacijos sudėtingumą. E, valstybių saugumas, regioniniai e, konfliktai, klimato kaita, nelegali migracija. Štai su kokiais iššūkiais susidurėme šiame etape pasaulyje. Ir e, galvodami apie išorės reikalų tarnybos būsimą veikslą, turime suvokti, kad visi tie klausimai yra tarpusavyje susiję. Todėl mums reikalinga sistema, kuri skatintų mus kurti bendras strategijas ir veiksmų planus toms problemoms spręsti. Suprasdami, kad skirtingos politinės, politikos rytis yra tarpusavyje susiję, mes turime kurti ir bendrus planus, kaip spręsti tas problemas. Jeigu to nedarysime, turėsime mažiau galių tarptautinėje arenoje. Todėl mes turime laikytis pradinės ir Lisabono sutarties logikos, kurti veiksmingesnė, stipresnė užsienio reikalų politika Europoje. Ambicijų neturime žeminti, bet atvirkščiai pasinaudoti visomis progomis ir siekti vis ambicingesnių tikslų. Pereiti susitikimai su jumis ankstesniais atvejais rodo, kad mes siekime to paties, kad mūsų bendra vizija, kai kalbame apie išorės reikalų tarnybą, yra labai artima. Mes norime, kad Europa pasaulinėje arenoje veiktų pagal savo tikrasias galės. Mes norime, kad tarnyba išplėstų savo veikimo sritį, kad apimtų įvairiausias išorės veiksmų sritis. Todėl aš dėkoju už jūsų parmą per šią svarbę diskusiją. Turbūt žinote, kad e, šią popietę sustikau su pirmininkų konferencijos nariais, paaiškinau apie išorės reikalų tarnybą nors posėdis ir buvo uždaras, pasakysiu, kad sulaukiau e, pirmininkų konferencijos paramos. Nėra jokios abejonės, kad e, mano nuomonė, jūs turite absoliučią teisę įsitraukti į šios tarnybos kūrimą, į jos sandaros svarsimą ir, žinoma, į sprendimus dėl biudžeto. Parlamento priežiūros vaidmuo prižiūrint e, išorės veiksmus, tame tarpe ir BUSP e, veiksmus, e, yra nekvestionuotini. Išorės veiksmų tarnyba ir tie pareigūnai, kurioje dirbs joje, turės paklusti tokiems patiems finansinės kontrolės reglamentams ir principams kaip kad ir komisijos pareigūnai. Europos parlamento įtaka čia todėl bus ne vien tik tai ex ante per biudžeto formavimo procedūrą, bet taip pat ir ex post panaudojant standartinės biudžeto įvykdymo procedūras. Aš tikiuosi, kad visiems laikams galėsime e, atsisakyti argumentų kad e, tarnybos sukūrimas yra žingsnis tarp vyriausiškumo, e, tarp kryptimi. Mes ketiname veikti pagal e, dabartinės ES sutarties dvasioje ir ketiname visiškai gerbti bendryjų metodą. Mes bendradarbiausime su komisijos tarnybomis taip, tarsi uh, mūsų tarnyba būtų vienas iš komisijos generalinių direktoratų. Mes taip pat atsižvelgsime į komisijos sprendimus ar pasiūlymus, kuriuos pateiks komisijos kolegija. Kalbant apie biudžetą, vėl reikia pasakyti, kad įsigalioja naujos parlamento galios, nebereikės remtis vien tik tai džentelmeniškų susitarimu. Mūsų delegacijos e, užsienyje taip pat e, bus kontroliuojamas parlamento ir Europos parlamentas e, analizuos e, mūsų atstovų delegacijose veiksmus. Jie palaikys tinkamą kontaktą su Europos parlamentu. Visas delegacijos išorės veiksmų tarnyboje turės paremti Europos parlamento narius jų užsienio komandiruočių metu. Taip pat e, Europos e, specialiai atstovai ir delegacijos e, aukšti pareigonai visada bus pasiruošę atvykti čia diskusijoms po to, kada jie bus paskirti, nors dar ir nebus pradėję eiti pareigų. Ir ko gero pirmas toks pavyzdys bus e, šią popietę, kai jūs susitiksite su ponu Šatsku, ES delegatūros kabule atstovu o artimiausioje ateityje susitiksite su mūsų delegacijos vadovu Vašingtone. Aš e, reguliariai konsultuosiuos dėl visų aspektų ir pagrindinių bus pasirinkimų, užtikrindama, kad bus atsižvelgta Europos parlamento nuomonė. Aš žinau, kad vystimasi politika taip pat yra tema, kuriai Europos parlamentas teikia svarbų dėmesį. Esu pateikusi konkrečių pasiūlymų mūsų tarnybai, kad e, vystimasi paliktai išliktų ES išorės veiksmų centre. Aš siūlau, kad būtų sukurti geografiniai skyrai, apimantys visą pasaulį, nes e, nėra priežasčių, kodėl santykiai su vienomis šalimis turėtų skirtis nuo kitų šalių santykių. Tie horizontalieji skyriai dirbs bendradarbiaudami su kitomis komisijos tarnybomis ir jų tikslas bus e, užtikrinti strateginę priežiūrą. Programavimo srityje mes turime remtis e, programavimu, kuris veiktų politinėme ir ekonominėme kontekste. Todėl išorės reikalų tarnyba atliks bendrą priežiūrą, užtikrins strateginį planavimą. E, kasmetinis projektavimas, įgyvendinimas liks komisijos tarnybų prerogatyva, nors mūsų žmonės į tą darbą taip pat įsitrauks. Aš remsiuos čia pono Pybelgo ir Fiulerio e, nuomonę apie vystomąją ir e, kaiminystės politiką remsiasi jų pasiūlymais sudarant strateginę programą ir tikiuosi, kad ir jie atsižvelgs į mano mintis vėlesniuose etapuose. Programiniai pasiūlymai paskui bendrai bus pateikti manęs, mano ir atitinkamų komisarų visai komisijos kolegijai. Visi drauge būsime atskaitingi Europos parlamentui, demokratinės priežiūros procesas, kuriam jūs vadovausite, suteiks mūsų politikai legitimumo ir išliks ir ateityje. Pakalbėjus apie parlamento vaidmens svarbą, aš noriu pabrėžti, kad parlamentas nėra vienintelė suinteresuota šalis. Kaip žinote, išorės veiksmų tarnybos sukūrimui reikės ir komisijos paramos ir sutarimo taryboje tarp visų valstybių narių. Susitarimas tarp įvairių veikiančių grupių nebus lengvas dalykas, bet aš manau tai įmanoma parodžius gerą valią ir lankstumą pasiūlysiu pirmininkaujančiai šaliai, kai tik kiekviena institucija jau bus atitinkamai e, išanalizavus mano teisinius pasiūlymus, kad būtų sudarytas reikiamas pagrindas darybams tarp visų suinteresuotų šalių, tai yra parlamento, tarybos, komisijos ir manęs pačios, kad būtų galima tose diskusijose aptarti visus pagrindinius elementus kolegos turės sparčiai dirbti, kad priimtų reikiamus sprendimus, bet aš manau, kad bus galima pakankamai greitai išspręsti visus likusius klausimus. Aišku, kad čia reikalingas kolektyvinis bendradarbiavimas, atviras dialogas su valstybėmis narėmis ir jumis Europos parlamente. Atvirai sakant, tai yra tarnyba ir jie vadinama tarnyba dėl E, pagristų priežasčių yra skirta tarnauti Releks ir e, tarybos pirmininkui ir valstybėms narėms ir aišku Europos parlamentui. Esu tikra pirmininkė, kad bus konkrečių klausimų dėl išorės pagalbos programų, dėl Europos parlamento prerogatyvų biudžeto, dėl krizės valdymo struktūrų ir kitų klausimų. Ir aš esu pasirengusi atsakyti į visų jūsų klausimus ir ypač svarbu pažymėti, kad labai lauksiu visų jūsų pasiūlymų ir patarimų. Noriu ypač padėkoti ponas Verhofštatui ir Brokui už tai, kad jie suteikė man galimybės išanalizuoti visus tos klausimus, kurie kurie jiems itin rūpi. Esu labai dėkinga jums visiems. Ačiū. Grazie signora alto rappresentante, puntuale nell'arrivo e precisa anche. Dėkuoju vyriausiai galiotiniai už tai, kad jie laikėsi pasisakymo laiko taip pat. Ir dabar turime tokius kalbėtojus. Tai yra visų pirma pranešė iš įvairių komitetų, ponas Brokas, dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, vyra, vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. EP norėtų įgyvendinti sutartį bei sukurti tokią išorės veikstų tarnybą, kuri būtų vis apimanti ir įgalintų užtikrinti vieną balso politiką užsienio reikaluose. Sunkumas toks, kadangi turime du teisinius šaltinius, bendruomenės ir tarp vyriausybinį. Taigi, tai reiškia, jog reiks suderinti ne tik dviejų, bet trijų institucijų pozicijas. Tai dar labiau apsungins visą situacijai. Jūs išvardinote daug e, aspektų dėl biudžeto, biudžeto vykdymo patvirtinimo. Gal galėtumėte būti konkretesnė bei e, užtikrinti, kas e, yra svarbiausia, kur mūsų kolegoms iš biudžeto komiteto reiktų daugiau pasidomėti, kaip būtų įtvirtintos politinio, politinio prieži, politinės priežiūros teisės, gal reiktų apsikeisti laiškais, kokios čia procedūros reikia, kad išvengtumėme mm, nesklandumų ateityje. Todėl mūsų pozicija dėl visos tarnybos yra tokia, ji turi būti kiek įmanoma platesnė, tačiau dėl to neturi nukentėti bendruomeninis, bendruomeninė strategija. Mes norime padėti jums suderinti interesus, jeigu tai aišku bus įmanoma. Klausimas yra dėl jūsų atstovavime, kas jūs atstovaus įvairiuose EP komitetuose posėdžiuose. Ar nagrinėjant bendruomeninius klausimus, tai bus komisarai, kurie kalbės jūsų vardu, o kas kalbės taryboje jūsų vardu. Mes nenorime, kad būtų karjeros pareigūnai, nenorime generalinio sekretoriaus, taip pat nenorime, kad pagal senes taisyklės tą darytų pirmininkaujantį valstybę. Ačiū. Ačiū ponai Brokui. Ponas Verhofstadtas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad išorės veiksmų tarnyba apima tris svarbiausius aspektus. Taigi teisinis pagrindas, kuris tiek politiniu, tiek biudžetiniu požiūriu yra atskaitingas parlamentui, nes parlamentas tvirtina jo biudžeto įvykdymą. Teisinėme pagrinde būtent taip ir parašyta, nieko čia konkretuoti, sukonkretinti ar aiškinti nereikia yra e, atskaitingas ir yra žodis biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Antra, geriausias sprendimas būtų sukurti ambicingą EIVT bei užtikrinti, kad kaiminystės e, humanitarnės pagalbos, vystimėsi pagalbos politika būtų vykdomos sėkmingai. Nereikia, e, kad tokios politikos vyktų atskirai viena nuo kitos, visas jos turi vykti per išorės veiksmų tarnybą. Taigi du pasirinkama, ar veiksmų, išorės veiksmų tarnyba bus maža, e, labai biurokratinė, priklausoma nuo komisijos ir atitiks dabartinė, dabartinė Solanos komando jos dydį, arba mes turėsime didelę EIVT, kuri bus susijusi su komisija, bus debiurokratizuota, apims e, įvairias politikos sritis, tokias kaip vystimosi pagalba, humanitarinė pagalba ir taip toliau. Parlamentas palaikytų antrą variantą. Trečias aspektas, kurį palėtė ponas Brok, būtent jūsų pavaduotojai. Jums pavaduotojų reikia, abejonių nėra, bet pavaduotojai turi būti politiškai atskaitingi parlamentui ir tai negali būti e, tarnautojai. Todėl mus domina jūsų siūlomas pasiūlymas šiuo klausimu. Ačiū ponui Verhofstatui. Ponas, Raka, ponas Rapkai, prašom. Ja, hier sitze ich, wenn Sie mich suchen. Taigi aš čia, jeigu jūs ieškote manęs salėje, nesu tikras poninas pirmininkė, ponė vyriausioji įgaliotinė. Nu, ko reiktų man pradėti? Kalbant apie man įdomiausią temą personalo statutas, aš daugiau mažiau esu patenkintas. Jūs, ponė vicepirmininkė, užsiminėte, kad norite kaip įmanoma greičiau išspręsti esamus klausimus. Aišku, jeigu mes vadovausiamės bendryjų dvasia, tai mano patirtis e, leidžia teikti tiek, kiek pasakyta praėjusiu metu Brok pranešime. Deja, ne vienas iš jūsų tarnybos dar neužmergė su manim jokių kontaktų, taip pat nekalbėjome apie požiūrių skirtumus. Aišku, galime pasakyti, jog pasiūlymo apskritai nėra ir užmėgsime ryšius tuo met, kai bus pateiktas oficialus pasiūlymas dėl personalo reglamento. Kitas aspektas - neaišku, kokie tai bus dokumentai, ar jie atitiks realybę ir kas iš vis bus pasiūloma šią akimirką tikrai nenoriu leistis į smulkmenas. Tiesiog noriu paprašyti, kaip įmanoma greičiau pradėti diskusijas su jumis ar su jūsų darbuotojais bei komisija, nes gali būti, kad jūsų nuomonė skiriasi nuo mūsų praėjusiu metu spalio mėnesį priimto pranešimo. Taip pat įdomu būtų žinoti, kada sulauksime jūsų oficialaus pasiūlymo, kadangi Mes visi norime, kad Europos išorės veiksmų tarnyba, kaip įmanoma greičiau pradėti, pradėtų dirbti bendrijos labui, todėl tam reikia sukurti visas reikalingas sąlygas. Pone Greslė, dėje salėje jos nėra, ji turėtų pasisakyti biudžeto komiteto vardu, dėje ponas Grislė nėra, ponas Valtieri. Jis kalbės komiteto vardu, prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju vyriausiai įgaliotiniai. Kaip iš pat šios diskusijos pradžios sutarėme, Europos parlamentas gali būti stiprus jūsų sąjungininkas, nes parlamentas tiki reikalingumu sukurti stiprią išorės veiksmų tarnybą ir nemano, kad ji kels bendrijos metodui kažkokią grėsmę. Atvirkščiai, mums atrodo, kad e, ji suteiks galimybę tą bendrijos metodą išplėsti dar labiau. Tačiau manau, kad e, tam, kad galėtume tokią paramą jums pareikšti, atsižvelgdami į skirtingas valstybių narių ir komisijos nuomonės, mums yra būtina iš jūsų aiškiai išgirsti, kad esate pasiruošusi sudaryti rimtą, tikrą politinį paktą su Europos parlamentu. Kai kalbu apie tokį paktą, turiu galvoje tai, ką neseniai čia pasakė kiti pranešėjai. Visų pirma, turiu galvoje teisinį pagrindą ir tuos e, konkrečius būdus, kaip e, ši e, tarnyba galės dirbti, būdama tuo pat metu ir nepriklausoma, ir tuo pat metu susijusi su komisija, kaip ji tinkamai įgyvendins finansų reglamentą. Ir savame suprantama, mus labai svarbu sužinoti, kas bus jūsų pavaduotojai. Na dabar perinant prie biudžeto, jūs pati minėjote mūsų svarbu vaidmenį. Turbūt galėtume galvoti apie išsiveržimą iš dabartinio BUSP biudžeto. Ir ieškoti kitų darbo metodų. Pone Ašten. Ačiū, ponas Brok kalbėjo apie biudžeto kontrolę. Man atrodo, aš stengiuosi kaip galima aiškiau tai paaiškinti ir ponas Brokas, man atrodo, panaudojo tris žodžius mm, atskaitomybė, biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Aš dėl viso to sutinku atskaitomybė mūsų tarnybos finansinė prasme Europos parlamentui yra įtin svarbi. Aš nežinau, kaip dar galėčiau tvirčiau tai išreikšti, bet mano galvoje tai yra visiškai aiškus elementas ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas tikrai pripažins, kad čia nėra jokių kliūčių tarp mūsų, tikrai jokių uh, sienų nėra dabar. Tikrai komisija turi išlaikyti savo atsakomybės ir, ir aš kaip vis, komisijos vicepirmininkė stengsiuosi sergėti būtent tai, kad komisijos atsakomybė, pareigos būtų aiškis ir išliktų aiškis. Mano tarnybos požiūrį yra labai svarbu išsiaiškinti, kaip jį galėtų pradėti veikti vietoje, kaip su, suorganizuoti visus tuos Europos atstovavimo elementus, kad tie žmonės, kurie dirba vietoje, o, um, kitose šalise, su kitomis nevyriausybinės organizacijomis ir taip toliau, kad jie dirbtų taip, kad ta tarnyba būtų tarsi sklandžiai veikiantis mechanizmas, kad viskas veiktų labai e, efektyviai, kad nebūtų kažkokių tai atotrukių, kažkokių tai ribų. Visa tai turi būti padaryta taip, kaip e, sutartyse yra numatyta. Ir viskas, mes turime sklandžiai įsilieti į kitų organizacijų darbą. Ir e, kaip įvairios, per, per įvairias transliacijas, aš nekartą sakiau, mes negalime keliauti laiku dar kol kas. Aš esu labai dėkinga, kad jūs um, tikrai įdėjote daug pastangų galvodami, kaip išspręsti tą problemą, kad reikia būti skirtingose vietose vienu metu. Tai yra labai didelis, didelis sunkumas. Aš stengsiuos nuolat būti um, parlamento žinioje, aš stengsiuosi kiek galima geriau atsakyti visus jūsų pageidavimus, bet aš negaliu, aišku, pažadėti, kad būsiu čia pas jūs tiek, kiek aš norėčiau ir kiek jūs norėtumėt, bet reikės kažkaip surasti būdą, kaip palaikyti tą ryšį. Uh, pagrindinė mintis yra labai aiški. Jūs norite politinio atstovavimo. Taip, aš manau, kad čia neturėtų būti dabar vadovaujamasi tuo, kas buvo iki Lisabonos. Labai svarbu, kad institucijos susėstų kartu ir išspręstų šį klausimą. Yra taryba, komisija ir parlamentas. Ir uh, noriu pasistengti, kad visi jie kartu, su, kad visos trys institucijos susijęstų kartu ir dirbtų, susitartų. Aš sutinku, kad tarnybos siekiai turi būti labai plačių užmojų, kaip panas Verhofštatas sakė. Uh, vietoje mes turime parodyti, kad esame visiškai pajėgus įveikti visus tuos rūpimus klausimus, kad jeigu norime užtikrinti saugumą ir klėstėjimą mūsų piliečiams, tai yra per saugumo ir klėstėjimo kūrimą visame pasaulyje ir pagalbos teikimą visam pasauliu. Ir aišku, kad mūsų vertybių skleidimas bus itin svarbus. Aš todėl galvoju, kad užmai turi būti labai platus, mes turime dirbti vietoje pagal mūsų atsakomybę. Aišku, komisijos politika irgi bus atitinkamas elementas. Sus, taip ir bus sus, susijęs, mes, mūsų tarnyba bus susijusi su komisija. Ir mes ieškosime būdų taip veikti vietoje, kad galėtumėm įveikti kasdien iškylančius klausimus ir kad tikrai tai nebūtų biurokratiški atsakymai. Keliausiu po visas delegacijas, ir kur jau lankiausi, visur išgirdau tą patį prašymą. Prašom užtikrinti, kad galėtumėm efektyviai spręsti kasdienius klausimus vietoje efektyviai. Pane Rapka, tikrai labai mielai norėčiau toliau pakalbėti su jumis apie vienodą uh, traktavimą, minimalias sąlygas dėl darbuotojo įdarbinimo. Man atrodo, viskas tas pats kaip ir parlamente. Mes dar teisime galimybę tai analizuoti, pane Rapkai. Pone Galtieri, tai politinis faktas, būtent tai ir yra ką aš darau, kad būtų visiškai aišku iš politinio požiūrio taško. Mes norime būti kaip galima arčiau Europos parlamento. Mes norime jums parodyti, kad tikrai jūs turite teisę e, vykdyti visą politinę kontrolę mūsų tarnybos atžvilgių. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Nepaprastai džiugu, kaip jūs laikotės jums skirto pasisakymo laiko. Dabar eilė koordinatoriams ir pirmasis ponas Salafranka. Ačiū. E, kai pirmą kartą atėjote pas mus, įsipareigojote e, rašyti kartu su mumis užsienio politikos knygą. Šiandien jūs pats citavote Oskarą Wildą, kad e, būtina atsižvelgti į pirmojo įspūdžio svarbą. Pone Ashton, galime bet kada pakeisti nuomonę, galima pagerinti tą pirmąjį įspūdį, pirmąją nuomonę. Būtent mes šiandien kalbame apie labai svarbų kartu rašomos knygos puslapį, išorės veiksmų tarnybą ir jos sukūrimą. Jūs kalbėjote apie parlamentinės kontrolės svarbą, tikrai daug žadantis žodžiai bei Paminėjote, jog mūsų specialiai pasiuntiniai Kabule bei Vašingtone atvyks neoficialiau sustikimo su Europos parlamento nariais. Tas yra džiugu. Tačiau turėtumėme išvengti to, kad išorės veiksmų tarnyboje prasidėtų valstybių narių tarpusavio kovos dėl galios. Aš norėčiau, kad būtų užtikrintas e, bendrijos intereso viršumas, taigi migracijos politika mums svarbi, kada bus pateikti pasiūlymai, bei dėl generalinio sekretorius ir jo dviejų pavaduotojų. Manyčiau, kad jais turėtų būti paskirti politinio pasitikėjimo pareigūnai. Taip bus, ar jūs turite kažkokių kitų ketinimų. Ačiū. Dabar ponas Vigeninas pusantros mm, minutės. Žinau, kad ponas pirmininkas labai griežtai e, su laiku elgėsi, todėl iš karto pereisiu prie klausimų. Ačiū ponė Eštant už jūsų kalbą. Ji mus labai padrasina. Aišku, liko daug smulkmenų, kuriais reikės suderinti klausimas dėl darbuotojų samdymo. Tai labai jautrus klausimas ne tik valstybės, valstybėms narėms, bet, kai, bet ir mums, kai parlamentui, kaip piliečių atstovams, kaip užtikrinsite tinkamą geografinį pasiskirstimą samdant naujus darbuotojus, kadangi svarbu sąžiningai paskirstyti postus, tas yra svarbu naujoms ir mažesnėms valstybėms narėms. Reiktų uh, kažkokios procedūros, kuri leistų įvertinti, kaip vyko samdymas. Kaip jūs užtikrinsite, kad uh, būtų sąžininkai paskirstomi darbuotojai pagal tautybę ne tik uh, pagal skaičių, bet pagal užimamų pareigų svarbą. Kitas klausimas dėl specialiųjų pasiuntinių ar specialiųjų įgaliuotinių. Uh, kadangi jūs e, dalyvavote šešių urmo vadovų posėdėje visiškai nesenai, ar manote, kad jie turėtų, kad tokie specialūs įgaliotiniai duos naudos, o gal tai tiesiog suskaldys ES bendrą politiką? Ačiū ponui Vigininui. Dabar ponas Graf Lamsdorf. Ačiū. Lady Ashton, jūsų laukia neįmanomas uždavinys vykdyti išorės politiką ir suburti savo visą komandą. Tuo pat metu tikrai labai sunku. Džiugu, kad jūs palėtėte daug parlamentui aktualių klausimų, tas labai gerai. Trys prioritetiniai klausimai, mano nuomonė, kaip užtikrinsite nuoseklumą, kad kalbėtumėme vienu balsu kolega Salafranka mm, pasisakė, tačiau aš nemanau, kad jums reikia visą galo generalinio sekretoriaus, bet reikia komandos, kuri įgyventintų jūsų mm, žodžius. Toliau sąsojų su komisija. Jūs minėjote, kad dėl programavimo, dėl strateginių reikalų tarsitės e, kartu su atsakingais komisarais ir spręsite kaip komisijos kolegija. Ar mm, bus kolegialiai priėmėmi sprendimai, ar jūs būsite atsakinga, ar bus atsakingas komisaras. Aš norėčiau žinoti, kas prisims visą atsakomybę. Paskutinis mano nuomonės svarbus prioritetas. Komisija, jūsų kuriama tarnyba bus tam tikras mišinys iš užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministerijos, jeigu žvelgsime nacionalinių valstybių lygmenių. Uh, Aišku, gynybos ir saugumo politika čia bus labai svarbus aspektas ir aš norėčiau, kad jūs apie ją tartumėte keletą žodžių daugiau. La kolega Brantner per un minutę e mezzo. Kolegė Brantner. You know, I could almost give the same speech as my colleague Lambsdorff. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tiesiog pasirašyčiau po kiekvienu kolegos Lamsdorfo klausimu. Prašyčiau juos atsakyti. Na, o dabar mes e, norėtume susitelkti ties vienu klausimu, kuris būtų ES vienas iš svarbesnių prioritetų, tai yra krizių valdymas, taikos kūrimo gebėjimai. Mes žinome egzistuojančius instrumentus, e, yra tarybos instrumentai, yra komisijos priemonės bet reikia bendro mechanizmo, kad iš tikrųjų jie suveiktų. Jūs negalite atskirti vien tik tai savo tarnybos struktūrą su kažkokiu labai stipriu generaliniu sekretorium iš vienos pusės, o paskui dar ir žvelgti į komisijos galimybės. Tai man nebūtų primtina. Taigi negali būti arba vien tik tai vienas, du ar trys komisijos žmonės e, sėdintys ir pasirašinėjantys čekius. To netiktų. Mums reikia krizių valdymo, taikos kūrimo departamento, kuris būtų stiprus su savo vizija. Na ir taip pat aš sakyčiau, kad bus biudžetas turėtų būti suskaldytas kiekvienai misijai atskiromis eilutėmis. L'onorevole Tanok per un minutę. Dėkuoju, ponė Brantner. Ponas Tanok, pusantros minutės. Mes remsime jūsų e, kovą su iššūkiais, kuriant e, išorės veiksmų tarnybą. Tuo pat metu mes e, pritarėme 14 Lisabonos sutarties deklaracijai, kurioje sakoma, kad uh, E, komisijai ar parlamentui po Lisabonos sutarties neturi atitekti kokių nors papildomų galių užsienio reikalų politikos rytyje. Sprendimai ten turėtų būti priimami tarp valstybinių mastų e, vienu balsu. Savame suprantama, jūsų institucija turės formalias uh, biudžeto galias, todėl parlamentoje atiteks demokratinės priežiūros uh, vaidmuo prižiūrint jūsų instituciją, ypatingai teikiant e, humanitarnę pagalbą. Taip pat mes turime galių prižiūrėti e, e, prekybos sutartis su trečiosiamis šalimis. Jūs kalbėjote apie delegacijų vadovus ir specialius įgaliotinius. Bet e, dėl broko modelio mes turime tam tikrą susirūpinimą, kadangi pagal dabartinį e, pasiūlymą tie žmonės bus daugiau e, priklausomi nuo komisijos. Ar jūs nemanote, kad pono broko modelis pakirs tarybos prioritetą, kai kalbama apie BUSPA arba bendrąją saugumo ir gynybos politiką? Dėkui. Muchas gracias, señor presidente ponas Meir. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju Lady Ashton. Gal prisimnate, kad mano frakcija pradžioje buvo labai kritiškai nusteikusi dėl išorės reikalų tarnybos e, struktūros, ten įeitų saugumo, kaimynystės politikos, uh, kiti reikalai, kadangi galvojame, kad saugumas iš šitos struktūros turėtų būti išjungtas. Tačiau yra kaip yra, nepaisant mūsų pasipriešinimu, tad dabar, e, žiūrint į tuos preliminarius e, pasirengimus, susidaro įspūdis, kad vis tik sunkoka bus pradėti dirbti rimtai E, pagal e, numatomą personalų darbo tvarkos taisyklių e, įgyvendinimą, netrodo, kad bus lengva surinkti personalą. Bet kol šito nebus padaryta, atsidursime vėl tokio pat situacijoje kaip šiandieną. Vietoj to, kad kalbėtume, pavyzdžiui, apie uh, vidurio rytų problemos sprendimą, kas mums yra labai svarbu, mes vis dar tebe kalbame apie tarnybą, kuri dar vis neveikia, kurioje yra daugybė klaustukų dėl jos kompetencijos sričių. Na ir žvelgiant iš mūsų frakcijos požiūrio taško, man regis, kad tuos klausimus reiktų kuo skubiau išspręsti. Dabar dėl uh, jūsų tarnybos stebėsenos tai saugumo srityje pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, negaliu leisti jums e, labai viršyti jums skirto pasisakymui laiko. Dabar žodis ponui Belder. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. komisijos vicepirmininkė. Esminis klausimas čia štai koksai. Ar jūs kalbate tarybos ar komisijos vardu? Jeigu e, abiejų vardu, tai tada turėtumėte apsispręsti, kuri e, iš tų dviejų institucijų vis tik dominuoja. Dabar susidaro įspūdis, kad ta išorės veiksmų tarnyba yra atsidūrusi kažkur per vidurį tarptų dviejų institucijų ir, man atrodo, tai ne pats geriausias sprendimas. O blogiausia tai būtų, jeigu ir jūsų personalas neapsispręstų, kam jie tarnauja. Tad reikia imti ir padaryti pasirinkimą. Ir norėčiau, kad atsakymas būtų labai paprastas. Tarybai ar komisijai tarnaujate? Pirmininkas dabar e, komisijos vicepirmininkė gauna septynės minutės ir pabandys atsakyti į užduotus klausimus. Dėkui. E, Ponas Salfranka, antras šansas jums e, padaryti pirmą įspūdį. Aš e, negalvočiau, kad mes stebime tokią negailestingą valstybių narių tarpusavio kovą. Uh, Esu iš komisijos ir kai kalbama apie transportą, energetiką ir e, migracijos politiką, visiškai aišku, kad e, komisijos atsakomybė yra tas politikas prižiūrėti ir atsiskaityti parlamentui. Nuo pono Kalas neseniai gavau įdomų laišką apie transportą, kuriame jis klausė, kaip mums geriau ateityje veiksmingiau uh, dirbti kartu, kokia tai bebūtų politikos rytis, ar tai būtų oro linijų reiklai ar kiti. E, aš manau, kad e, šia prasme mes esame gerai pasirengę, aišku, galėtume geriau aprašyti savo tikslus. Dabar dėl generalinio sekretoriaus ir pavaduotojų. Iš tikrųjų, e, aš į tai žiūriu kaip į tam tikrą uh, E, išras veiklų tarnybos e, valdininkų e, korpusą. Dabar ponas Vigeninas klausė apie personalo samdymą, geografinį, geografinę apriepti. Noriu pasakyti, kad nuolatos stebėsiu uh, ką mes darome. Aš noriu, kad mano tarnyba atstovautų visai Europai. Visose valstybėse narėse žmonės turi žinoti, kad geografiškai viskas daroma teisingai. Aš noriu įtraukti visas valstybės narės, žinau, kad kiekviena iš jų nori kuo geriau būti atstovaujama e, dabar kuriamoje tarnyboje. Aš tikiuosi, mums tą pavyks pasiekti, bet tam reikia laiko. Tikrai visą tai stebėsiu. Taip pat turime užtikrinti, kad ateitų pas mus žmonės nebūtinai iš delegatūrų viršutinių ešelonų, bet iš, iš e, tarpinių grandžių. E, taigi man reikia geriausių, pačių šviesiausių žmonių. Dabar dėl specialių įgaliotinių. E, aš kaip tik su jais šiandieną susit... E, šią savaitę susitiksiu, išklausysiu, ką jie galvoja. E, reikalas, apie kurį aš kalbėjau, buvo labiau susijęs su kelionių problema. Pavyzdžiui, jeigu ministras nuvyko tenai, tai galbūt jis gali mano vardu perduoti tai, ką mano tarnyba galvoja. Dabar dėl vieno balso politikos, aš e, suprantu tai kaip e, situaciją, kurioje kažkas pasako tai, ką ir aš galvoju. Dabar dėl e, tarnybos valdymo, e, dėl jos įgaliojimų tinkamai reaguoti į iššūkius. Iš principo, dėl reikalų, kurie yra komisijos kompetencija, galutinį sprendimą priims kolegija. Niekas čia nepasikeis. Bet e, kadangi aš turėsiu tą išorės reikalų e, tarnybą, aš galėsiu geriau įsilieti į tą darbą su savo pasiūlymais, savo matymu. Visiškai aišku, kad mm, mes turime prievalę informuoti e, parlamentą. Pane Brantner, e, konfliktų prevencija iš tikrųjų svarbus dalykas. Dėl vieno dalyko su jumis nesutinku, tačiau, e, o konkrečiai, kad reikia tam kurti specialų departamentą. Tai daugiau horizontali problema negu atskira problema. Apie tai galėtume toliau uh, su jumis pasišnekėti. Aš manau, kad svarbi e, mūsų darbo dalis bus kaip tik konfliktų prevencija, bet jeigu jūs pažvelgsite e, į tai, ką mes darome į e, Somaliją, kovodami su piratavimu, tai svarbus darbas, bet jis turi taip pat ir svarbu elementą tame, ką mes darome pačioje šalyje, stiprindami valdyseną, remdami vyriausybę ir taip toliau. Taigi, e, mano, mano tarnyba turi apimti viską. Žmogaus teisės, e, konfliktų prevencija, visa tai turi į, būti įausta į, į, į mūsų darbą. Na, o dėl generalinio sekretoriaus, tai kas žino, kokios tautybės jis ketina būti, kokios tautybės jisai bus. Dėl a, e, santykių tarp tarybos ir komisijos. Reikalas tas, kad a, e, sutartis reikalauja ir parlamentas to nori kad mes galėtume labai aiškiai pademonstruoti visą ES kaip veikiančią draugę. Kartais e, akcentas bus e, prekybos reikalai, kartais kaip e, Somalija kariniai veiksmai, vystimosi elementas. Savaime suprantama, visi tie dalykai taip pat yra komisijos kompetencijos rytis, todėl bus sąsajos su komisija. Kaip mes tas sąsajas realizuosime, dėl to dar reikia pagalvoti. Jokiais būdais ne, neketiname timti iš komisarų jų vaidmens ar kompetencijų. Mūsų tarnyba tačiau turi pademonstruoti žmonėms, kad Europa veikia kaip viena. Panas Meiri dėl personalo plano. Aš manau, kad mes labai panašiai galvojame apie tai, kaip čia reikėtų žengti pirmin. E, iš tikrųjų, e, ta tarnyba dar nepradėjo veikti, bet turiu pasakyti, kad mes laikomės numatyto darbų grafiko. E, taip, neturiu dar tarnybos, kuri sėdėtų jau ir rašytų ataskaitas ar pranešimus. Bet Aš manau, kad gana greitai pirmieji sprendimai, kuriuos mes priimsime E, kaip tik ir ženklins mūsų tarnybos darbo pradžią ir su tuo jūs susipažinsite. Dėl vidurio rytų neužilgo apie tai ketinu papildomai pakalbėti. Na, o dabar m, mm, apie pasirinkimą tarp komisijos ir tarybos. Aš manau, kad laikysiuos abiejų ir būsiu tam tikrų inkarų tarp abiejų institucijų. Ačiū vicepirmininkiai. Panas Tanukas dar. Uh, Noriu dar paklausti dėl užsienio politikos, ar tai vis tik tai išliks tarybos rankose su vieningo sprendimu ar, ar kaip? Aš galvau, kad atsakiau anksčiau, kad bendra saugumo gynybos politika, tai čia yra valstybių narių atsakomybė. Čia klausimas, kiek mes galėsime dar informuoti nuolat parlamentą. Aš manau, kad bus labai įdomios diskusijos šio klausimu. Parola, però, Pone Tanakai, jums suteikiau žodį, bet tikrai negaliu tokių išimčių daugiau kitiems suteikti, nes uh, negali prašyti, kad dar kartą atsakytų kažkokį neatsakytą klausimą, jeigu keliate ranką dėl darbo tvarkos, tai ir turite pasakyti dėl darbo tvarkos. Turime mm, pranešėjus ir koordinatorius iš įvairių komitetų, taigi iš karto ir perėsime prie kitų komitetų atstovų, kiekvienam tik po vieną minutę. Prašau tik užduoti klausimą. Pane Žaly. Madame la haute représentante, gerbiama vyriausiai galiotinė, gerbiama vicepirmininkė. Aš norėčiau paprašyti jūsų atsakyti į šį klausimą. Lisabono sutartyje kalbama apie bendradarbiavimo politiką kaip autonomišką ES politiką, kurios tikslas yra sumaži, išnaikinti, sumažinti, išnaikinti skurdą tam, kad uh, E, būtų padėta besivystančių valstybių narių žmonėms, o ne e, būtų galvojama vien apie ES interesus. Kaip Jūs galvojate tai padaryti? Kaip Jūs sieksite garantuoti, kad vystimosi politika e, būtų orientuota tik į skurdo mažinimo tikslus? Ir vystimosi politiką ir kaip jūs užtikrinsite, kad būtų išras veiksmų tarnybos dėmesio centre. Ar jūs taip pat primtumėt mano kvietimą ateiti pasikeisti nuomonėmis šiais klausimais su vystimosi komitetu? Ačiū, poniai Žoly. Man, uh, it's a very simple question, uh, Baroness Ashton. Who runs Baroninė Ešten, labai paprastas klausimas. Kas kam vadovauja, kalbant e, apie funkcijų pasidalymą tarp priekybos komisaro ir jūsų portfelio? Gal galėtumėt patvirtinti, kad e, Europos išorės, tarnybos, išorės veiksmų tarnybos srityje e, kompetencijose bus aiškus nubriežtas pasiskirtimas tarp kompetencijų kaip kad numatyta Lisabono sutarties 207 straipsnėje, kad atitinkamai um, prie, jūsų priekybinės e, misijos turi būti pavaldžios e, priekybos generaliniam direktoratui ir kad jūs turėtumėm labiau dirbti užtikrindami sklandų informacijos tekėjimą. Eh, Dėkoju, ponė Zaradil. Kalfin. Madam High eh, Representative, uh, we still Gerbiama vyriausiai galiotinė, mes vis dar turime kalbėti apie institucinius klausimus ir aš noriu dabar pasiteirauti biudžeto kontrolės komiteto vardu. Sakoma, kad nereikėtų, kad tarp skirtingų tarnybų būtų dubliavimosi uh, Ir čia turėčiau kalbėti ir apie biudžeto pervedimą iš komisijos tarnybai ir iš tarybos tarnybai. Ir aš norėčiau paklausti dabar apie mm, atsakomybę. Jūs sakote, kad. Uh, komisijai turėtų būti paliktas vykdymas, aš kalbu apie išorės pagalbos mechanizmus, bet kas tada bus atsakingas už visų, visų šių procedūrų finansinę pusę, ar tai bus komisija su savo tarnybomis, ar tai bus jūsų išorės veiksmų tarnyba ir jūs pati. Ir antras klausimas. Brantner per un minuto. Um, yeah, Brantner. Too. Um, <laughs> I put now my farm head on. Uh, quick questions. Dabar jau kaip moterų komiteto narė paklausiu, ar jūs pasisakote už kvotas uh, skirianti postus, ar jūs taip pat pasisakote už lyčių uh, aspekto integravimą, taip pat ir už tai, kad būtų aukščiausio lygio koordinavimo padalinys. Aš manau, kad kaip ir su taikos palaikymo pajėgomis čia ir tas pats irgi turi būti uh, labai aišku aiškus aukšto lygio padalinys, kad būtų galima lyčių lygybės aspektui skirti pakankamą dėmesį. Pone Hautala, vieną minutį. Arvoisa korkea edustaja, me olemme käyneet teidän kanssa. Ačiū. Pone vyriausiai įgaliuotinė, esame su jumis kalbėję apie žmogaus teisų aspekto integravimą į išorės politiką kyla klausimas, kaip viskas atrodys praktikoje, kaip praktikoje bus įtraukiamas žmogaus teisų klausimas į vairiausių problemų sprendimą, kokios struktūros bus sukurtos e, stiprinant žmogaus teisų aspektą, kaip užtikrinsite, kad žmogaus teisės taptų esminė išorės santykių politikos įvairių delegacijų darbo dalimi. Ačiū ponė Hautolė, ponas Danžan, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamą visą pirmininkę. Aš noriu pasakyti, kaip saugumo gynybos e, pakomitečio narys dėl krizės situacijų, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų išorės reputaciją. Jūs kalbėjote apie karinės priemonės, kurios galėtų būti mobilizuojamos, taip pat ir gaivalinių nelaimių atveju, pavyzdžiui, kaip matėme Haityje. Aš norėjau pastirnauti, kad čia nebūtų pernelyg daug biurokratijos, kad viskas būtų labai politiškai tiesioginiais keliais sprendžiama Aš noriu paklausti, kaip jūs iš organizacinio požiūrio taško tai pažvelgsite ir kokios tai būtų priemonės, kaip jos sėtusi su tomis priemonėmis, kurios yra komisijos lygmenių taikomos. Čia la replika della signora Ačiū, ponai Donžon. Ir dabar paprašysime mm, vicepirmininkės atsakyti per penkias minutės, jeigu įmanoma. Ačiū dėl vystimosi, skurdo naikinimo. Manau, kad tikslas yra vienas. E, skirtumas, kad priemonės bus geresnės bei patobulinti tikslų siekimo metodą. Prieglopštis atskirais atvejais gali e, suveikti, kaip pavyzdžiui, dirbau priekybos komisare, žiūrėjai, kai kuriais sprendimai Haičiai buvo tinkamesni todėl manau, jog reikia mm, surinkti visą instrumentų spektrą bei tokiu būdu siekti skurdo panaikinimo. Taigi mes turėtumėme turėti geriau ir daugiau priemonių šiai kovoj dėl prekybos, ponė Zaradič. Manau, kad prekybos generalinis direktoratas yra labai svarbus ir aš labai gerbiu prekybos prekybos komisarą Karlą Dehuchtą. E, dėl jūsų pastabos apie dele, dėl delegacijų vadovų. Jie turi koordinuoti savo veiklą vietoje ir tai daugiau negu keitimasis informacija, tai veiksmų koordinavimas. Mano nuomonė, šį klausimą reikia kelti diskusijose su ponu Dekuktu, aš tą darysiu, bet tačiau jis yra atsakingas už tą sritį Toliau klausimas dėl biudžeto. Ponas Kalvin, man kaip vicepirmininkiai visiškai aišku, kad turiu tam tikrų įgaliojimų kaip komisijos vicepirmininkė, tačiau aišku, yra komisijoje atsakingi žmonės, kurie prisims atsakomybę, taigi čia niekas nesikeičia. Tikrai nesikė... nesistengėme keisti finansinės kontrolės reikalavimų, norime, kad ateityje jie būtų dar efektyvesni. E, pone Brantner, jūs kalbate apie trečdalį ar ketvirtį. Man nepatinka kvotos, man patinka žmonių darbai ir pasiekimai. Aš kalbėjau daug su valstybėmis narimis apie lytų, lyčių atsiprašau, pusiausvyrą delegacijose. Akivaizdu, kad šis rytis yra visiškai vyrų dominuojama, bet to pernelik mažai e, yra piliečių iš rytinių valstybių narių. Reikia pakeisti situaciją. Nuolat valstybėms narėms, kalbėdama apie diplomatus, sakau, nepamirškite, kad man rūpi lyties aspektas ir aš pasistengsiu pakeisti situaciją, pažadu. Pone Hautala, dėl žmogaus teisių. Žmogaus teisės turi būti kiekvienos politikos dalis, todėl kalbėdami apie priekybą turime suvokti, jog žmogaus teisės yra priekybos dalis. Toliau reikia e, žiūrėti, kokia situacija vietoje. Nu, norime tęsti žmogaus teisų dialogą su visomis šalimis, nors Aišku, efektyvumas ne visuomet bus vienodas. Taigi, gal reiktų gudriau kelti šį klausimą, tęsiu diskusijas žmogaus teisų tema, todėl galime pasirinkti atskiras temas ir bandyti jas prastumti dvišaliuose santykiuose, o gal tiesiog aiškiai pasakyti, kas mums aktualiausia, kaip pavyzdžiui lyčių klausimas – ypač su amerikiečiais ir kartu su ponė Clinton mes galime daug ką nuveikti, ponė Johnson, dėl krizės ir vadovavimo hierarchijos. Aišku, kad karinėje struktūroje mm, komandinė struktūra turi būti kiek įmanoma trumpesnė. Taip pat turėtumėme rasti kūrybingų išeičių vietoje papildyti e, komandinę struktūrą Haityje, lankydamasi pamačiau nuostabių pavyzdžių, kai esamomis sąlygomis, komandiniai struktūrai įmanoma pateikti įvairiausią pagalbą. Italų pavyzdys - penki, mm, penkios gydytojų komandos Gaisrininkai, NVO, gydytojai bendradarbiavo be jokių trukdžių tarpusavėje. Manau, kad tu, turėtumėme to siekti, kad krizės akivaizdoje suteiktume pačią didžiausią pagalbą, kurios žmonėms labiausiai reikia. Allora, eh, alla, eh, round concernente... Šiame etape gali pasisakyti šešėliniai pranešėjai ir pirmiausia vieną minutę ponui Svobodai. E, dėkui, e, kolega, kuris jau pasisakė, paprašė manęs pakartoti esminį klausimą mūsų komitetui. Jūs sakėte, kad pavaduotojai, generalinis sekretorius tiesiog vadovaus tarnybos tokiam e, praktiniam darbui. Sakėte taip pat, kad delegacijų vadovai jūs atstovaus. Jūs taip pat paminėjote, kad e, rotuojančias pirmininkaujančią lies užsienio reikalų ministras galės tai padaryti. Viskas čia tvarkoj, bet šio parlamento akimis žiūrint bus labai daug progų, kai bus būtina jūsų vardu užtikrinti politinį atstovavimą. Na ir dar vienas dalykas. Aš tikiuosi, kad jūs sutiksite, kad pagaliau Europos piliečiams ir uh, piliečiams už Europos ribų. Svarbu suprasti, kad yra bendra užsienio ir saugumo politika, kuri apima taip pat ir bendrąją vystimosi politiką. Dėkoju ponui Svobodai. Pone Neits, vieną minutę. Dėkoju pirmininkę, ponė vyriausiai įgaliotinė. Labą dieną, esu čia. Žvelgdama į paskutinius dokumentus, iš kur jie beateitų, iš tarybos komisijos ar iš jūsų tarnybos ar iš parlamento, galiu tik tai e, padaryti išvadą, kad daug yra kas nuveikta, padaryta rimta pažanga. Bent jau turime aiškesnį vaizdą dėl tų svarbių problemų, kurias dar reikia išspręsti. Ir viena iš jų yra santykiai tarp civilinių ir karinių struktūrų ir tarp tos bendrosios išorės veiksmų tarnybos. Aš įsivaizduoju, kad e, kariškiai e, norėtų, kad ta vadovavimo grandinė būtų kuo trumpesnė, tai ir labai svarbu, bet čia mes kalbame apie dvi skirtingas vadovavimo grandinės ir jūs už jas abi būsite atsakinga. Uh, Manau, kad tai yra labai svarbu. Neturite paleisti to reikalo iš savo rankų ir mes jums tame darbe ketiname padėti. Dabar ponė Lunačiak. Pone Ašton, e, norėčiau grįžti prie klausimų, kuriuos kelia graf Lamsdorf ir e, ponė Luna. E, Lunačiak dėl BSGP E, man atrodo, kad jūs e, čia e, skeliate tuos dalykus. Bet Lisabonos sutartyje kalbama apie tam tikrą sistemą, kuri turės atskiras dalis. Aš manau, kad tai turėtų būti integrali dalis, o ne tai, kaip jūs čia numatote. Ar ats, galite pasakyti, ar ketinate uh, ir toliau e, laikytis savo e, nuomonės, ar seksite parlamento e, nuomonę, kad tai turėtų būti dalimi bendros išorės veiksmų tarnybos. Dėkuoju, ponas Poremba. Pone pirmininkė, pone Ešton, iškyla didelė grėsmė, kad naujas valstybės narės bus neadekvačiai atstovaujamas jūsų tarnyboje Jau dabar mes matome e, tokias tendencijas ir aš turiu štai kokį klausimą. Kaip žinote, yra apie 130 ES delegacijų visame pasaulyje. Na, o kiek jų bus iš naujų valstybių narių? E, antra, jūs kalbėjote, kad e, samdydama personalą atsižvelgsite į geografinis proporcijas ir e, tinkamą paskirstimą. Bet kaip jūs tai ketinate padaryti? Kaip jūs rasite pusiausvyrą tarp valstybių narių savo vadovaujamoje Europos išorės veiksmų tarnyboje? Grazie onorevole Poreba. Onorevole Scholz per... Dėkuoju panui Porembai. Pozicinė, Frau Ešten. Ponas Šalts. Ačiū. Manau, kad visos frakcijos sutarė, jog EIVT turėtų būti visiškai pavaldi parlamentiniai kontroliai ir kad EP turėtų galimybę ją kontroliuoti. Pamatinis klausimas, kokių konkrečių žingsnių imsitės, kai išsiskirs bendruomeninis e, požiūris į, ir tarp, tarp vyriausybinis, ypač kai mes kalbam apie BUSP, pavyzdžiui, vietoj generalinės asamblėjos, e, e, atominis nusikinklavimas, pilieti, civilinės karinės struktūros, kaip čia jūs išvelgite EP, Europos visuomenės vaidmenį, kaip jūs e, visuomeniai pristatysite bendruomeninį bus interesą. Ačiū. La parola all'onorevole Provera, primo vicepresidente. Ačiū. Provera. Grazie Presidente. Signor Alto rappresentante, io vorrei sapere se. Vyriausiai galiotinė, norėčiau jūsų pasitairauti štai ko. Ar jūsų manimų vystimosi politika yra neatsiema užsienio politikos dalis? Tai yra, ar jūs manote, kad svarbu užtikrinti šių dviejų politikos ryčių sanglaudą. Ir ar jūs galvojate, kad išorės veiksmų tarnyba, kuri turės įgyveninti užsienio politiką, taip pat turėtų turėti kompetencijos vystimosi politikos rytyje? Ir paskutinis klausimas. Kokias priemonės naudosite savo santykiuose su vystimosi komisaru? Ačiū. Ir dabar vicepirmininkė, vicepirmininkė žodis penkiom minutėm. Uh, Ačiū pirmininkė. Pone Svoboda. Jūs kalbėjote apie generalinio sekretorijos užsienio reikalų ministrų uh, vaidmenis. Aš norėčiau apginti užsienio reikalų ministrus, užsidėdama savo tą antrąją kepurę. Tikrai jie labai svarbu vaidmenį vaidina, jie man pasako, ku, kokias valstybės aš vykstu, kokią žinią reikėtų perduoti. Ir tai labai naudinga, kai mes norime perduoti kažkokią tai žinią vieną ar kitai vyriausybei. Ir antras dalykas, Kartais jie tiesiog gali atsiprašyti už mane, kad aš negaliu ten būti ir taip toliau. Taigi yra įvairių būdų. Uh, palaikyti tuos ryšius. Dėl politinio atstovavimo jau kalbėjau vakar apie tai, pradėjome kalbėti ir tas dialogas turės tęstis. Aš suprantu, kad ir taryba, ir komisija turės savo nuomonių ir mes turėsime kažkaip rasti sprendimą dėl to politinio atstovavimo, kuomet tai suneš. Dėl BUSP labai svarbu kad visa tai būtų susijęta, aišku, su vystimosi politika, kad būtų viskas aišku, ko mes siekiame ir kaip galima panaudoti išorės veiksmų tarnybą tiems tikslams pasiekti. Pane Neits, dėl civilinių karinių struktūrų. Čia pagrindinis dalykas yra koordinavimas, kurį turime užtikrinti tarp šių struktūrų. E, daug kolegų kalbėjo apie tuos klausimus, kaip iš struktūrinio požio taško tuos klausimus spręsti. Visiškai aišku, kad kiekvienas, e, kiekviena, kiekvienos aplinkybės, kuomet eina kalba apie krizių valdymą, yra skirtingos. Pavyzdžiui, Haičio situacija buvo vienokia, Čilė situacija po žemės drebėjimo yra visiškai kitokia ir taip toliau. Taigi aplinkybės skiriasi ir tuomet mes ir skirtingai turime mąstyti, ką, kokiu veiksmu imtis. Taigi svarbiausia yra galvoti, ką daryti ir kaip užtikrinti tą civilinio ir karinio elemento bendradarbiavimą, kad jis būtų efektyvus, bet taip pat ir tinkamas pagal esamas aplinkybės, pagal momentą. Mane lūna čia dėl krizių valdymo. Taip tai yra neatskiriama dalis viso to, ką mes darome. Diagrama, tai yra diagrama. Tai gal yra dviejų matmenų, gal trijų matmenų būtų diagrama, apjungtumėm aplinkui, bet aišku, kad tai atskirai sudėliota, bet kuomet sustumdai viską į struktūras, aišku, kad tai turi būti daroma pagal susidariusią situaciją kad, pavyzdžiui, ta reakcija į situaciją Haityje būtų visiškai kitokia nei tai, ką mes darome Atalantoje ar, pavyzdžiui, misijai, kur lankiausi Bosnijai. Tai yra skirtingos situacijos ir norima ne visiškai atskirti gal tos elementus, bet norima tiesiog kiekvieną tą reakciją pritaikyti ir tuomet sukurti trijų um, matmenų, netgi keturių matmenų modelį. Uh, Dėl valstybių narių klausimo. Kasdien įkeliu. Aišku, aš jums nepateiksiu skaičiaus. Taip, gerai čia pamėginote, bet neduosim tos skaičiaus. Bet aš paprašiau visų valstybių narių pateikti geriausių, sumaniausių žmonių kandidatūras. Aš noriu užtikrinti ir geografinę pusiausvyrą, ir lyčių pusiausvyrą, ir nuolat stebiu, kas darosi tų žmonių, kurie, kuri, kuriuos tos valstybės narės siunčia kokybė, man atrodo, tikrai e, yra puikiai, bet aišku, reikia mm, čia duoti laiko tam procesui, nes tikrai neišspręsime visko per pirmą darbinį. Tai bus daroma per kelis etapus, bet aš tikrai puikiai e, suprantu jūsų išsakytus aspektus ir turiu daug jau e, pateiktų kandidatūrų. Dabar dėl Šolts klausimo. Užsienio reikalų ministrų taryboje vyksta a, tos diskusijos, jos turi vykti, turi būti padarytos išvados. Ir aišku, kad pavyzdžiui, jeigu dėl vidurio rytų a, būtų, ger, kad reikalinga stipresnė užsienio politika. Ir mes turime dirbti, aišku, per dialogą su parlamentu, Ir mes turime kurti bendra užsienio saugumo politika, pasiremdami konsensusu ir turime suvokti, kaip svarbu yra tai, ką mes darome visame pasaulyje. Ir galiausiai, ponai Proverui, Vystimosi politika yra viso to, ką mes darome, neatsiejama dalis. Aš stengiuosi užtikrinti, kad užsienio politika, vystimosi politika, viskas būtų susijęta, kad krizių sprendimo veiksmuose aiškiai atsispindėtų visų politikos ryčių elementai, kad tai būtų neatsiejamas procesas. Dėkuoju, poniai vicepirmininkiai. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Jau tiesą sakant, turiu 25 norinčių pasisakyti sąrašą, teks jį per pus sutrumpinti. Čia jau pasinaudosiu savo diskreciją, atsižvelgsiu į politinių orientacijų įvairovę. Taigi, ponia vicepirmininkė, Džiaugiuosi, kad jūs e, sutikote pabendrauti su mūsų kolegomis, galbūt sutiktumėte atidėti kitam kartui pokalbį apie užsienio reikalų ministrų posėdį. Ponas Mauro. Dėkui, pirmininkė. Ledė Aštun, e, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie institucinį balansą kai kalbame apie sprendimus, kurie daro poveikį jūsų tarnybai. Paaiškinsiu, kaip e, vyriausioji įgaliotinė, jūs drauge su kitais komisijos nariais priklausote nuo Europos parlamento malonės e, ir e, turite praeiti viešus klausimus. Įsivaizduokime, kad parlamentas e, suteikia pasitikėjimą vyriausiai įgaliotiniai. Būtent tokiu būdu, o kai kalbama apie jūsų personalą, tai tada turi pasitikėti uh, Tai turi dirbti tik pasitikėjimo pagrindu, tame tarpe ir kalbant apie biudžetą. Pone Kopa, aš tik e, noriu prisidėti prie to nerimo, kuris jau buvo išsakytas dėl geografinio atstovavimo. Būdama iš mažos valstybės, iš Graikijos, e, tikrai norėčiau pamatyti jūsų tarnybos organigramą, kad e, ta tarnyba vėl nebūtų dominuojama didžiųjų sąjungos valstybių. E, kaip jūs spręsite tą mažų didelių valstybių problemą? Na ir dar klausimas. E, ko jūs lauktumėte iš nacionalinių valstybių narių, ko jūs lauktumėte ekspertų, diplomatų ar dar ko nors? Dėkui poniai Kopa Ponas Prėda. Ačiū. Pane Ašten, kada jūsų manimo išorės veiksmų tarnyba jau pradės veikti. Nuo kurios datos mes jau galėsime pasakyti, kad štai ši tarnyba jau dirba, ji nėra vien tik tai popierėje. Grazie, onorevole Preda, anche per aver economizzato il suo tempo. Onorevole O. Dėkuoju, ponui Predai, taip pat, kad taip trumpai paklausėte, ponas Howard. Dėkoju, e, e, vyriausia įgaliotinė. E, nei viena valstybė nenori pernelyg daug pinigų leisti, bet kaip jūs kovosite daugia šalėse, delegacijose, kaip jūs galėsite išlaikyti biudžetą neutralų. Aišku, parlamentas jūs parems toje kovoje. Ir antra, džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte poniai Hautelai, bet jūs suprantate, kad mums patinka organigramos ir aš noriu paklausti, o kuriam lygmeniu organigramoje bus žmogaus teisės? Ar viršuje, ar žemai, ar bus delegacijose vienas žmogus, kuris konkrečiai bus atsakingas už žmogaus teisės? Grazie, onorevole Ovit. Ultimo inter... Dėkuoju, ponai Howardui. Dabar pirmame raunde paskutinis paklaus ponas Kovačev. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Ledė Ašton, kaip ir kiti kolegos minėjo, iš tikrųjų susidurėte su labai didelė užduotim sukurti išorės reikalų tarnybą. Žinome, kad valstybės narės spaudžia jūs, kad įtrauktumėte kuo daugiau diplomatų iš jų. E, ir e, norėčiau, kad jūs atsižvelgtumėte į tam tikrą geografinę e, E, pusiausvyrą. Džiaugiuosi, kad iš jūsų atsakymų jūs e, susidaro įspūdis, kad ketinate įsiklausyti į tokius raginamus. Ir aš manyčiau, kad jūsų e, tarnybos darbo tvarkos taisyklėse būtų labai aiškiai įrašyta būtent tas geografinio balanso problema. Na ir dabar e, mes žinome, kad yra apie 130 daugiašalių dvišalių misijų kitose valstybėse. Ar ketinate tą skaičių didinti ir ar ketinate ten padidinti taip pat ir dirbančių diplomatų skaičių? Tvarka dabar suteiksime e, progą atsakyti poniai vicepirmininkiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas Mauro Manau, jog aiškiai pasakiau, parlamentas e, turi atsakomybę visais biudžetinės klausimais. Gal neaiškiai pasisakiau, bet finansinė atsakomybė biudžeto klausimai yra parlamento prerogatyvoje ir taškas. Ką mes viduje padarysime e, ir e, ką padarysime, už tą ateisime parlamentoje atsiskaityti ponia Kopa dėl didžiųjų valstybių dominavimo. Tikrai nenoriu, kad jos dominuotų. Tokį klausimą reiktų kerti. Reikia suburti tokią tarnybę, kad ten jaustumėsi kaip kad Europoje, kad matytumėte visų šalių atstovus, kad matytumėte abi, abiejų lyčių atstovus ir tokia ten nusiekti. Ekspertai, diplomatai ar kas nors kitas. Valstybės narės turi nuspręsti, jie nusiūs kandidatų e, darbo gyvenimo aprašymus, delegacijų vadovai kažką pasiūlys ir kartu mes nuspręsime. Aš paprašiau atsiųsti pačius geriausius. Tai tiek, pona Preda, dėl datos. E, kūrimas bus e, ilgas procesas, nuseklus procesas. Paprašiau pateikti tai, e, visus pradinius prane, sprendimus laiku. Tačiau aišku, kad dirbsime nuosekliai, pradėsime nuo komisijos delegacijų, jas atnaujinsime, pakeisime, taip pat turime galvoti apie ateitį, kiek ateity darbuotojų reikės. Taigi turėsime dirbti nenutrūksamai. Pone Howitt, biudžeto neutralumas. E, pritariu Jums, jeigu mes nenorėsime keisti biudžeto, tai kiekvienoje delegacijoje bus po du narius, e, tačiau negalime susitaikyti, valstybės narės tą puikiai žino. Iš daug įvairiausių pageidavimų yra spręsti įvairiausias problemas, todėl mm, tam reikia žmonių. Būčiau dėkinga, jeigu suprastumėte. Žmogaus teisės. Uh, E, norėčiau, kad jos būtų visur. Esu labai dėkingas žmonėms už patarimus, noriu kuo įmanoma daugiau patarimų iš EP. Būtina užsitikrinti, kad žmogaus teisės būtų kiekvienos iniciatyvos dalis. Buvau ministrė atsakinga už žmogaus teisės. Suprantu, jog nepakanka vieno ministro atsakinga. Reikia, kad visi būtų atsakingi per E, mokymus per sistemą, per įvairiausias priemonės. Tokiu būdu ši tema bus apimta visipusiškai ir pasieksime to, ko abu norime. Pone Bračev, dėl geografinės ir lyčių pusiausvėros e, darbuotojų statute, manau, kad tai yra svarbu, o dėl darbuotojų vietoje, Jie suteikia milžiniškas žinias, turi daug patirties, labai naudingi komisijų delegacijų nariai. Neketiname jų atsisakyti. Mes norime tarnybos, kuri apimtų visus aspektus bei visiškai atspindėtų Europos pastangas, e, prie, sprendimų prieimimą bei problemų sprendimų būdus. Ačiū. Dėkui poniai vicepirmininkiai. Dabar Antrasis raundas prasideda. Prašom. Zadovolinis tai deklaracijai, kuriuo. Ponas Gžip, ačiū ponė pirmininkė. Nepaprastai nudžiugau išgirdęs jūsų žodžius dėl geografinės pusiausvėros ir lyčių balanšo. Manyčiau, kad valstybės narės iš ties turi atsiųsti savo geriausius as, ekspertus, tačiau ar neturite kažkokių reikalavimų? Pavyzdžiui, ir, ir jeigu žmogus sugeba gerai spręsti krizės, tačiau jis vargiai galėtų vienodai kompetitingai dirbti visose sritise. Gal reiktų labiau darbuotojams keliamus reikalavimus apibrėžti. Toliau jūs sakėte kad vyriausiojos įgaliotinio pavaduotojai yra atskiras klausimas. Tačiau kodėl yra atskiras? Kokia yra jūsų nuomonė? Ar norite trijų pavaduotojų? Be to, e, energetinis saugumas, kaip ketinate spręsti šią problemą? Ačiū ponui Gžib. Just a point of order. Are we... Atkins. Question. Pirmininkė, visų pirma, noriu paklausti, ar e, turėsime dar laiko užduoti klausimų dėl užsienio reikalų ministrų tarybos. Čia dėl darbo tvarkos norėjau pasitirauti. Aš planavau atsisakyti tų diskusijų, kaip minėjau, kadangi mums nepakanka laiko diskusijoms abiejomis temomis, taigi prašyčiau antrąją temą palikti kitam sutikimui ir teirautis dėl pirmosios temos. Mm, Pane Ašten, sakoma, kad Europa nebesvarbi santykiuose su Rusija, Kinija. 2005 metais metais tarptautinė krizių grupė pasakė, kad ES galėtų savo balsą išsakyti, aiškiai, tik tai geriau efektyviau koordinuodama savo veiksmus ir tinkamiau panaudodama savo diplomatinės ir karinės priemonės. Ar jūs galite pasakyti, ar išorės veiksmų tarnyba sukurta, suformuota tinkamai turės galimybę užtikrinti tą nusiklumą ir užtikrinti, kad valstybės narės susitartų, valstybių narių užsienio reikalų ministras sutartų vienu ar kitu klausimu, ypač kuomet rytis yra labai sudėtingos. Pavyzdžiui, vidurio rytai, kur panašu niekas nenori pasakyti aiškiai Izraeliui, ką reikia daryti, kad būtų išspręsta problema. Taigi, kaip išorės veiksmų tarnyba padės tos klausimus spręsti? Ačiū, ponai Atkins. Presidente, Lady Ashton, one of the Pane Weber. Pone Ešton, viena iš trečių, kur ES skiria labai daug pastangų ir lėšų, yra rinkimų stebėjimas. Tačiau man atrodo, kad nesam pakankamai matomi, nežiūrint mūsų didžiulių pastangų, nei tose regionuose ar tose šalise, kur mes vykstame. Uh, Mm, bet aišku, net ir Europoje nėra pakankamai tų pastangų matomumo. Taigi aš noriu paklausti um, jūs, kokį dėmesį skirsite rinkimų stebėjimo misijoms ir kur jos atsiras jūsų struktūroje. Grazie, Weber. Ačiū, poniai Weber. Señora Aston, usted ha hablado del triángulo. Janes. Pone Ashton, jūs paminėjote trikampį parlamentą, tarybą ir komisiją. Parlamente, jeigu norime tinkamą dėmesį skirti diplomatiniams klausimams, mes turime galvoti apie delegacijas, kurios dirba skirtingose valstybėse. Jūsų išvės veiksmų tarnyba čia yra labai svarbi ir aš kalbu čia ne vien tik tai asmeniškai. Mes galvojame, kad galėtumėm su jūsų pagalba dirbti. Uh, plačiau išorės veiksmų e, srityje ir galėtumėm geriau panaudoti turimas ES delegacijas. Uh, Pašarius Valski. How... Aš turiu vieną klausimą. Uh, kaip e, vyriausiai galiotinė bus tikrai vyriausiai galiotinė ir atstovaus ES, kuomet ji ne, negalės tinkamai atstovauti visas 27 valstybės narės, šiaurė, pietus ir rytus, vakarus. Jūs praeitą kartą Strasbūrė kalbėjote apie, labiau apie nuopelnus, išmanimą, o ne apie geografinį atstovavimą. E, kompetencija nėra e, geografiškai neutrali savybė, taigi yra rizika, kad kai kurios valstybės narės moteris bus nustumtos į šalį, galbūt netgi dauguma jų. Iš tikrųjų, atstovavimas stiprina legitimumą ir taip pat e, diplomatijos tvirtumą. Mes norime ES diplo, tvirtos diplomatijos, mes norime ne vien tik tai žodžių, mes norime teisėtai suformuotos privalomos struktūros, mes norime, kad geografinė pusiausvyrą būtų komisijoje, taryboje, Europos parlamente. Tai kodėl tada ne Europos diplomatinėje tarnyboje, kodėl Europos, Europos diplomatinė tarnyba turėtų būti išimtis šio klausimo? Atsiprašau, pono Sarijošo Vorskio, bet negaliu suteikti jums daugiau žodžio pasisakymai. Dabar ponė vicepirmininkė penkias minutės atsakymams. Ačiū, pirmininkė. Ponas Ježek klausė ir atsiprašau, jeigu netaip ištarsiu jūsų pavardę. E, geografiniai dalykai, kaip keletą kartų jau minėjau, e, yra mano darbo tvarkės vienas iš svarbesnių punktų. Suprantu susirūpinimą, tas problemas, kaip svarbu matyti, kad jūs tinkamai atstovaujami. E, turėsite palūkėti ir, ir patys pamatysite, kaip viskas išsiaiškina vystis, aš manau, kad viskas bus visiškai aišku. Savaime suprantama, jeigu eina kalba apie ekspertą vienoje ar kitoje srityje, tai e, būtent tai aš turiu galvoje, kai aš sakau, kad noriu pačių išmintingiausių, pačių geriausių. Suprantu, kad del, vadovauti delegacijoje Jemenė e, yra ne tas pats, kas e, vadovauti delegacijai Kinijoje, e, ne tas pats, kas e, užsiimti krimatu. E, E, krizių prevencija ir taip toliau. Aš paprasčiausiai sakau, mums reikia kūrybingų žmonių, kurie būtų pasirengę eiti e, naujų kelių. Dabar dėl klausimo apie tris pavaduotojus. Tai pasiūlymas, kurį mes patiekėme ir dėl kurio prasidėjo diskusijos. Yra kitos institucijos, kurių požiūris labai aiškus. Mums reikia surasti mechanizmą tokiai diskusijai politinio atstovavimo mintis buvo labai aiškiai pasakyta, aš ją visiškai pripažįstu, kaip geriausia tą padaryti, tai klausimas, dėl kurio turėsime mes dėrėtis. Dėl energetinio saugumo su uh, uh, kancleru Oettinger mes turėsime dėl to tikrai daug padirbėti. Ponas uh, Atkinsai, uh, Europa kaip tokia nieko nebereiškia. Netiesa, ji reiškia. Problema, ar ta, ta sanglauda, kurią mes siūlome, e, turės įtaką mūsų strateginiams ryšiams su Kinija ar Rusija ir aš manau, kad turės. Vieną nedidelį pavyzdį pateiksiu jums. 27 atskirų valstybių narių požiūris į vidurio rytus, kuris buvo suformuluotas visai neseniai, buvo labai svarbus e, atspirties taškas ir aš iš, išreiškiau tą bendrą požiūrį, kai nuvykus į Izraelį ir į Palestiną. E, aš manau, kad kai mūsų tarnyba pradės veikti, tai įtaka vietose bus daug didesnė. Čia ne, Europai tenka labai svarbus vaidmuo. Ir mūsų galimybė e, atsivauti Europai Maskvoje kvarteto posėdžiuose taip pat reiškia, kad mūsų gebėjimai čia labai kitokie ir, e, ir jungtinės tautas, ir JAV, ir Rusija tą labai aiškiai pripažino. Weber, e, pane Weber, dėl rinkimų stebėsenos, kad turėtume aiškiau matytis kaip stebėtojai. Jūs visiškai teisi, atliekame daug darbo. Valstybės, e, kuriuose vyksta rinkimai, tai pripažįsta, bet turėtume būti ir aiškiau, plačiau matomi. Tikrai e, vertinsiu jūsų požiūrį apie tai, kaip ateityje galėtume čia veikti veiksmingiau. Uh E, parlamentiniai ryšiai e, tikrai e, svarbus aspektas ir tikrai ateityje lauksiu jūsų patirties, kad galėtume dirbti drauge. Ponas Sarišvolski, geografinė pusiausvėra, kad nebūtų vien tušti žodžiai. Absoliučiai, absoliučiai jūs teisus. 27 komisarai ir savo tarnyboje aš noriu užtikrinti, kad laikui bėgant ji būtų geografiškai subalansuota. Aš žinau, kad daugelį valstybių narių iškyla problemų, kai jos jaučia, kad kol kas ta pusiausvara nėra adekvati ir jie pasieks tos pusiausvėros, bet atskirom šalims atskirų postų aš tikrai negaliu pažadėti bet geografinis balansas laikui einant bus pasiektas, aš jums tai pažadu. Dėkoju, ponė vice pirmininkė, paskutinis klausimų raundas, ponas Severinė. Ačiū, jūs sėdite vienu metu ant dviejų kėdžių ir esate atskaitingi netgi trims institucijoms - tarybai, parlamentui ir komisijai. Taigi tie, kas turėtų jūs atstovauti, jūsų pavaduotojai, argi jie neturėtų būti tokie pat atskaitingi ir tokie pat politiškai svarbus kaip ir jūs. Na, aš sakyčiau, kad jeigu sutartyje to nereikalaujama, tai argi sutartis tą draudžia. Ačiū ponui Severin, dabar žodis Pone Andrikienė, prašom, vieną minutę jums. President. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Noriu užduoti klausimą dėl Lisabono sutarties įgyvendinimo, dėl ES atstovavimo daugia šaliuose forumuose ir pavyzdžiui jungtinėse tautoje. Tuose praėjusią savaitę e, žmogaus teisų pakomenčio delegacija grįžo iš Ženevos, ambasadorius skundėsi, kad neturi jokių instrukcijų iš Brusijų, neturi jokių e, instrukcijų iš sostinių, todėl dirbti labai sunku. Tai kaip mes įgyvensinime sutartį, jeigu Ženevoje nėra nei pajėgumų, nei išteklių, situacija labai sudėtinga, skirtingos institucijos atskaitingos už skirtingas e, kompetencijos sritis, bet to uh, ES yra tik stebėtoje. Būčiau labai dėkinga už komentarus dėl susidariusios situacijos. Ačiū. Onorevole, e, grazie, onorevole Andrik. Ačiū poniai Andrikeniai, ponas Daf. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Labadiena. Aišku, savo kelyje paskirti politinio pasitikėjimo pavaduotojus. Ar galėtume pasinaudoti 43 straipsniu? Antra, ar lyginant komisijos e, požiūrį ar strategiją dėl EIVT sukūrimo ir tarybos ketinimus. kuri strategija mm, jums kelia daugiausia susirūpinimo. Ačiū. Grazie, onorevole Daf. La... Ačiū ponui Daf, žodis ponui Vanorodin. Vieną minutę. Ačiū, labadiena, baroninė. Aš tant džiaugiuosi mm, tuo, ką išgirdau per pastarąsias porą valandų. Viskas gerai ir džiugu es integraciniai siekiai e, ir greičiausia, kad tokiu būdu norima atsisakyti nacionalinių ambasadų, e, kadangi es institucijų biudžetai milžiniški, jie auga, taigi tame slypi didelis pavojus. Tuo tarpu Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerija tikrai nepakankamai finansuojama. Jūs sakėte, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų būti laikoma vienu iš generalinių direktoratų. Mes galėtumėme tuo ir patikėti, jeigu EIVT e, tikslas būtų efektyviau tiekti humanitarinę pagalbą, statyti šalis po